nekelti prieštaravimų atitinkamoms priemonėms. Panašu, kad jokių, jokių e, komentarų nebuvo išsakyta, taigi rekomendacija laikoma patvirtinta ir ji bus paskelbta rytoj kartu su priimtu tekstu.